E, nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų per 24 valandas ir todėl tie teisės aktai bus laikomi patvirtintais, juos e, paskelbsime rytoj draugės su kitais teisės aktais. Trečiadienį, dabar periname prie kito darbo tokios punktos, staso. Bartstas pranešimo dėl 2015 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ES bendrojo biudžeto tarybos ir ES vadovų tarybos.